realybę, tikrovę, kurioje gyvena piliečiai, nepilnamečiai. Tad e, tai didėjanti realaus pasaulio dalis ir, aišku, yra ne viena pasiekmė iš to išplaukianti, kuri buvo pabrėžta jau ne kartą, tačiau leiskite ir man tai padaryti. Tai reiškia, kad paprastai tie pagrindiniai principai, kuriuos taikome savo tikram pasauliu, taip pat taikomi ir e, internetui. Arba tiems, kas e, dalyvauja internetinėje veikloje. Kadangi tai ne gamtinis reiškinys, tai yra sukurta, uh, internetu yra naudojamas, naudą iš to gauna tikri žmonės. Tad internetas turi um, tikrus ryšius su realiu pasauliu. Ir tiems, kas veikia internete, turėtų būti taikomos mūsų visuomenės vertybės. Ir, ir žinoma, pagrindinėmis e, teisėmis siekiama ginti piliečio interesus ir jos visiškai taikomos internetui, kadangi jis tikro gyvenimo dalis. Nėra jokio dokumento, kur būtų pasakyta, kad e, pagrindinių teisių e, e, konvencija taikoma ir išnašoja, kad būtų pažymėta išskyrus internetui ar taip pat ir internetui. Ji tiesiog e, taikoma e, yra ir reiškia, kad vyriausybės turimtis veiksmų kovojant su kai kuriais interneto keliamais pavojais, kaip ir su tikro gyvenimo pavojais. E, ir turi būti taikomi tam tikri principai, rengiant priemonės. Tarkim, jeigu yra pažydžiamos pagrindinės teisės, teisė privatų gyvenimą, žodžio teisė, religijos teisė turi būti laikomas tokių kriterijų, kaip tinkamas teisinės pagrindas, grindžiamas būtinumu, proporcingumu. Ir žinoma, tai taip akivaizdu, kad, kažin ar verta tai minėti, tačiau, kaip jau minėta, labai dažnai apie tai pamirštama. Tai yra vertinama kaip erdvė, kurioje gali reikštis uh, nauji intere, interesai. Aš manau, kad e, vis dėlto pagrindiniai mūsų visuomenės principai ir čia turi būti taikomi. Vis dėlto turėtume nepamiršti, kad internetas turi daug naujų savybių. Būtent jos ir e, kelia iššūkius realaus pasaulio principams. Mm kai kurios tos e, savybių išryškintos pranešime ir žinoma galima tik tai e, sveikinti e, tai, kad būtų sukurtas interneto teisų aktas, kad jame veikiantis asmenis suprastų, kad turi būti taikomi vienodi principai. Tačiau turėtume vengti įspūdžio, kad tai yra pasaulis, kurį turime užkariauti tai nėra teisų aktas laukiniams vakarams, tai yra teisų, teisų aktas tam, kas jau egzistuoja mūsų aplinkoje. Turime esamą Europos domenų apsaugos sistemą, veikiančią sistemą. Uh, konkrečiai direktyvą 9546 ir nekyla bejonių dėl to, kiek ši direktyva turi būti taikoma internetui ir, ir tiems, kas e, veikia jame. Tiesą sakant, viena iš pirmųjų bylų e, Europos teisingumo teisme dėl šios direktyvos aiškinimo pasusijusi su interesu, tai nebuvo tipiška e, byla Pone iš Švedijos e, dalyvavo savanoriškoje veikloje ba, ba, bažnyčioje ir um, internete buvo pateikiama um, in, informacija apie tai. Iš tiesų, byla tokia keista, kad būtent dėl to ir išskirtinė. Ir toje byloje teismas išaiškino labai aiškiai, kad direktyva yra taikoma internetui, supaprastinant žinia, ne, ne, ne E, netame problema. Teismas taip pat aptarė kai kurias naujas savybės ir direktyvos nuostatas e, dėl duomenų srautų e, tarp, tarp valstybių ne interneto kontekste. Tačiau pagrindinė mintis buvo ta direktyva taikoma, ypač žvelgtumėm į pasiekmes. Tai reikėtų atsižvelgti kai kurias interneto savybės leiskite aptarti um, tris pagrindinės direktyvos mintis, principus. Visų pirma, vienas kompetencijos elementas yra duomenų, asmens duomenų tvarkymas yra gan sunku įvertinti, kas yra asmens duomenys internete. Jeigu tai būtų tikras pasaulis, ta e, savoka būtų lygiai tokia pati ir internete turėtų lygiai taip pat būti, kaip bet kur kitur. Tačiau e, daug ekonominės e, veiklos uh, Um, internete vykdoma remiantis verslo modeliu, kad internete asmens duomenų uh, samprata yra siauresnė negu tikrajame pasaulyje ir kaip tik tai iš čia kyla diskusija dėl to, kas yra asmens duomenės internete. Ir norėčiau dar labiau tai patikslinti. Šiuo metu vyksta įdomi diskusija dėl to, uh, kokios taisyklės yra taikomos internetiniai uh, reklamai Ir čia dalyvauja ir europiečiai, ir, ir amerikiečiai. E, Federalinė komisija e, nesenai paskelbė įdomų pranešimą. Ir jie eina iš tiesų toliau negu, negu Europa. Ir mano, e, man primtiniausia pozicija būtų tokia, kuo labiau interneto paslaugų tiekėjas sus, e, susitelkia, susikoncentruoja į asmens e, individualias e, e, savybės, tuo, e, tuo labiau tikėtina, kad tai bus susijęs su asmens duomenimis. Jeigu yra taikomas kažkokios tikslinės prie, priemonės, tai iš tiesų tuo, tuo lengviau yra atskirti to žmogaus tapatybę, kadangi čia kalba eina ne apie adresus ar vardus, eina kalba apie tai, kad asmenį galima atpažinti iš, iš tų E, duomenų. Ir čia vertėtų priminti apie labai įdomų reiškinį profilių e, sudarimo. Ir tai e, jau išeitų už direktyvos taikymo ribų ir čia reikėtų turbūt specialių apsauginių priemonių. Na, kalbant apie kontrolę, sename pasaulyje ta pareiga buvo pakankamai nesudėtinga. Tai buvo arba vyriausybės institucija, arba saugos bendro, bendrovė, o in, internete yra. O, Sudėtinga ta atsakomybė, nes labai daug sluoksnių yra, ir kuo sudėtingesnė atsakomybė, tuo, e, tuo labiau tikėtina, kad jie tarsi išsisklaidys ir jei internete atsakomybės nebus, tai e, prarasime ir svarbiausią atsakomumo, atskaitingumo aspektą. Ir jeigu išnyks atsakomybės ribos internete, tai bus labai blogai. Ir mes turėtumėm spręsti atsakomybės klausimą, kalbėdami apie sudėtingus e, ryšius. Ir kaip tik tai norėčiau pristatyti e, projektą, e, kuriuo užsiema 29 straipsnio Europos reguliavimo institucijos e, komitetas. E, taip pat mes turėtumėm e, daugiau skirti pastangų, geriau suprasti taikom, taikomą teisę. Direktyva, tai Europoje taikoma teisinė priemonė, priemonė taikoma visoms valstybėms narėms. Ir uh, E, pagal tai galima pasakyti, kad nacionalinė teisė yra taikoma per priežiūros institucijos e, įteikimą e, įsteigimą. Prancūzijoje taikoma yra Prancūzijos teisė, kur yra taikoma visie, viskam, kas yra susijęs su asmens duomenų e, tvarkymu. Antroji e, taisyklė būtų, tai taip pat yra taikoma, kai taikomos priemonės e, Europoje turimiems asmens duomenims tvarkyti. Tad kontrolė sudėtinga ir uh, vis problematiškesnis tampa įmonės e, klausimas. Aišku, žinoma, tai yra fantastiška, galvojant apie vidaus rinkos supaprasmą, tačiau tai kelia sudėtingų e, klausimų, ypač e, galvojant apie atsakomybę tam globaliam pasaulyje. Tad turime galvoti apie taikomą teisę šiame kontekste. Visų pirma, turėtumėm atkreipti dėmesį į e, e, turimus principus ir reikėtų pagalvoti, ar nereikėtų jų labiau išplėtoti, geriau išaiškinti. Na, o kalbant apie esmę, e, reikėtų pabrėžti tris klausimus. Vienas jau aptartas, tai sutikimas. Tačiau, tiesą sakant, neturėtumėm pamiršti, kad sutikimas yra uh, vienas iš įvairių uh, teisėto domenų tvarkymo legitimumo uh, e, būdų. Ir jei uh, atidžiau perskaitumėte direktyvą, ten yra numatyti šeši legitimumo pagrindai. Ir Pirmasis tai yra sutikimas griežčiausia prasme, tai yra nedviprasmiškas konkretus sutikimas. Antras pagrindas e, - sutartis. Tai labai artima būtų, nes e, sutartise taip pat, e, sutartis taip pat prezimuoja sutikimą. Ir kai kalba eina apie sutartinius santykius, šiek tiek kitokios taisyklės taikomos yra, tai gali būti svarbu ir internetui, taikinti ir internetui. Trečiasis variantas tai yra legitimus interesas. Uh, Ir šiame e, kontekste jau galima e, e, nurodyti, kad, ne, kad nesutinki tai yra nurodomas nesutikimas, bet nesutikimas. Ir matom, kad turime jau tris skirtingas rūšės sutikimo. Sutikimas griežtąją prasme, sutikimas per sutartį nustatančią konkrečias legitimumo taisyklės ir e, trečias variantas - interesų e, e, balansas, kai duomenų subjektas gali pareikšti, jog neduoda sutikimo ir aišku, tai lemia ir sudėtingas įgyvendinimo problemas. Antra esminė problema tai tikslo nurodymas. Kalbant apie pagrindinės teisės, tai yra raktas į proporcingumą. Jei neaiškus yra konkretus tikslas, tai e, gali būti, kad ir apsauginės priemonės išgaruos. Žinoma, šioje aplinkoje labai daug e, funkcijų yra, labai daug suinteresuotų šalių, todėl e, sunku nurodyti konkretų tikslą ir kaip tik tai todėl mes turėtumėm tai geriau pasiaiškinti. Ir trečiasis esminis principas yra skaidrumas skaidrumas lemia numatomumą, teisingumą ir taip toliau. Tačiau aplinkoje, kuri yra tokia sudėtinga, labai sunku pasiekti skaidrumo. Trumpai norėčiau paminėti ir tai, kad internetinė aplinka turbūt ir, yra ir geriausia vieta technologinėms apsaugos priemonėms taikyti. Uh, priemonėms, kurios ištikrintų ne tik tai e, saugumą, bet ir e, priva, privatumą per, per projektavimą. Tai galima ir, ir išbandyti. Internetas yra e, kuriamas, program, programuojamas, kuriant tinklalapius, kaip tik tai ir na, užtikrinamas yra privatumas. Tačiau yra ir išimčių kai dėl viešųjų interesų reikia specialių priemonių. Na, e, direktyva e, e, su tuo, su, su tuo sutinka, tai leidžia, jei yra taikomas apsauginės priemonės, turi būti konkrečiai nurodyta, kokiu priemonių reikia, kokiu, kokios apsauginės priemonės turėtų būti taikomas. Viena iš problemų yra ta, kad ga, galiojanti domenų apsaugos sistema Europoje yra šiek tiek nesubalansuota, kadangi tai taikoma tik tai pirmajam ramščiui, aplinkai. Visai nesenai buvo priimtas pagrindų sprendimas, taikomas rečiajam ramščiui, neturime e, sistemos antrajam ramščiui ir dėl to kyla problemos tokiose situacijose, kai sąveika vyksta tarp pirmo, trečio ir antro ramščio e, e, ir ši aplinka yra vis svarbesnė ir interneto kontekste ryškėja tendencija um, kurti viešo privataus sektoriaus bendradarbiavimo projektus, tą patį matome ir internete. Ir būtent čia ir kyla nesudėrumo problemos. Todėl svarbu kad e, kai bus ratifikuota Lisabono sutartis, mes turėsime naują paskaitą, tai išnagrinėti horizontaliojų e, požiūrių ir turėtumėm užtikrinti, kad būtų užpildytos e, spragos ir pašalintas nesuderinamumas. Galbūt dabar tinkamas metas yra pasveikinti tai, kad komisija visai nesenai paskelbė atvirą apmąstymo procesą. E, skirta kokybei domenų apsaugos sistemos. E, numatomos yra konferencijos ir tikiuosi, kad per ateinančius porą metų spręsime šios klausimus ir internete, ir už jo ribų. Ir būtų tinkama proga paminėti porą dabar svarstomų dalykų e, parlamente ir, ir taryboje, peržiūrint internetinio privatumo telekomo sistemą. Laiko leistas smulkmenas neturime, tačiau norėčiau pažymėti, kad taikant turimus principus interneto aplinkoje ir taikant turimą sistemą svarbu investuoti į mechanizmus ir užtikrinti, kad kai tik taisyklės pažeidžiamos, gautumėm signalą Tad turi būti pranešimai dėl saugumo pažeidimo. Tai yra svarbus elektroninio privatumo direktyvos elementas ir tai turėtų suteikti e, galimybę gauti e, signalą e, dėl to, kiek tai svarbu. Na, todėl šiose diskusijose norėčiau pabrėžti, kad visų pirma svarbu pasiekti tinkamą balansą, kalbant apie pranešimą apie saugumo pažeidimą. Ir svarbu užtikrinti tinkamą taikomą sritį. Būtų gerai neapsiriboti čia tik internetinėmis ir tele, telekomunikacijų bendrovėmis. Taip pat reikėtų įtraukti ir e, kitus paslaugų tiekėjus. Tai gali būti internetiniai bankai, e, kitos institucijos. Kitaip tariant, turėtumėm įtraukti ir visus kitus veikiančius internete. Aš žinau, kad taryba nelabai pritarė šiai minčiai, tačiau tai yra svarbu, tai turėtų. Uh, įvykti, geriausia šį kartą. Turėtumėm eiti į priekį ir užtikrinti, kad pranešimai apie e, saugumo pažeidimą būtų įtraukti bent jau antrojo e, svarsimo metu. Be to turime užtikrinti, kad interneto aplinka, kuri vis labiau atspindė tikro e, gyvenimo situacijas, netaptų sėkimo aplinka. Ir bendradarbiaujant viešam privačiam sektoriu pastebime, kad e, privatus partneriai siekia vis didesnio e, siekimo ir aš norėčiau priminti apie trijų kirčių požiūrį arba e, metodą Tai yra kaip siekiama apsaugoti, apsaugoti intelektinės nusavybės e, turinį. Na, tačiau kyla rizika, kad interneto paslaugų e, teikėjai e, bus įstumti į tą vaidmenį, nuolatinio sekimo vaidmenį. Pono Lambininės pranešime Apie tai yra e, kalbama, kad e, Šioje aplinkoje veikia labai daug suinteresuotų šalių. Kitaip tariant, e, daug skirtingų šalių turi atlikti um, tinkamai savo vaidmenį, kad rezultatas būtų geras. Svarbu suvokti, kad uh, internetas galbūt ir yra tikro pasaulio dalis, ta, tačiau kartu jis uh, tarsi priartina uh, pasaulį, subūrė pasaulį. Nes jeigu naudojasi internetu, tai atrodo, kad geografija geografijos e, vaidmuo vis mažėja ir todėl svarbus tarptautinis bendradarbiavimas užtikrinant e, saugumą in internete. E, svarbu užtikrinti visuotinį pritarimą internetų teisio aktui, tačiau tai taip pat reikia užtikrinti ir, ir, ir tai, taisyklės numatančias asmens duomenų apsaugą. Europos duomenų apsaugos E, institucijos e, e, tikisi žengti svaro žingsnį šiais metais, lapkritį, Kita savaitė būsiu Vašingtone ir bandysiu išsiaiškinti, kiek naujoji JAV e, vyriausybė pritarė privatumo iniciatyvoms, e, kurios leistų tiesti e, tiltus, pasiekti visuotinių standartų. pirmieji signalai yra įdomus, į, į, įdomus teigiama prasme, ne intrigų prasme. Aš, aš tikrai nebandau kalbėti dviprasmiškai, čia tikrai matau e, vietos, kur daug ką būtų galima patobulinti. Vis dėlto turėtumėm uh, investuoti į geresnį vartotojų informavimą, jaunimo ir nejaunimo geresnį informavimą, nes tai labai svarbu. Prieš porą dienų 29 straipsnio grupės pirmininkas e, paskelbė pranešimą kartu su Čekijos duomenų apsaugos tarnyba. E, tai aišku, neatsitiktinumas yra, nes Čekijos vaidmuo svarbus yra dabar, nes jį pirmininkauja Europos e, sąjungai. Ten kaip tik tai kalbama apie in investicijas. Trečia, norėčiau pasakyti, kad tai, kad yra labai daug suinteresuotų šalių, reiškia, jog reikia įvairovės priemonių, reguliavimos, savireguliacijos nepakanka turėti sistemas, svarbu jas ir įgyvend, įgyvendinti gerai, taip pat taikant ir savireguliacijos mechanizmus. Ir dar norėčiau paminėti vieną dalyką, kuris minimas ir pano Labrininis pranešinė, pranešė, tai yra valdysen, valdysena. Kaip organizuojamas internetas yra panašiai kaip pačioje pradžioje, tai yra privačios iniciatyvos, tai nevyriausybės tai ne, ne, ne viešosios institucijos, kurios yra atsakingos. Aš manyčiau, kad mes turėtumėm stiprinti viešąją atsakomybę. Aš nesakau, kad tai turėtų būti reguliuojama aplinka, tačiau e, internetinė valdysena yra, yra svarbi, reikia užtikrinti didesnį e, atskaitingumą ir tikiuosi, kad netrukus susilauksime ir komisijos iniciatyvų šioje srityje. Dėkui. The, uh, the truly fascinating, uh, discussion. Ačiū. Uh, išklausėme tikrai nepaprastai įdomių uh, pasisakymų. Ir tai tikrai, na, manau, labai įdomu tiems, kurie šiandien dalyvauja šiame renginyje. Taip pat kalbėsime apie. Manau, kad tai, apie ką kalbama, yra aktualu ir svarbu milijonam žmonių. Dabar pradėsime diskusiją. Žinau, kad profesorius Rodota turi išvykti už maždaug 20 minučių ir jeigu yra kažkokių minčių, pasisakymų dėl jo išdėstytų minčių, užduokite tuos klausimus jam dabar, nes to padaryti nebeturėsite galimybės vėliau. Kas norėtų pasisakyti? Yes, please. Could you state your name? Prašau, prašau pasakyti savo mm, vardą pavardę ir kokią organizaciją atstovaujate. Labas rytas, aš esu Lambros Pasadelos, e, e, dirbu Eurojust e, kibernetinių nusikaltimų grupėje. Noriu padėkoti už galimybę dalyvauti šiuose viešuosiuose klausimuose. Taip pat noriu priminti 2002 metų e, lapkričio 28 dienos tarybos sprendimą dėl kibernetinių nusikaltimų. E, man įdomu, kad ir Europos parlamentas svarsto tokius klausimus. 2008-aisiais užregistravome daug atvejų, kibernetinių nusikaltimų atvejų ir e, čia turime kalbėti apie, apie pasikeitimą teisminė informacija, buvo kreiptasi dėl e, teisinės pagalbos suteikimo e, pagal Europos arešto orderio procedūrą. Ir mums įdomu, kad, kad gerai, kad parlamentas taip pat domisi šiais klausimais. Mes manome, kad prokurorai ir tyrėjai turi įgyti ypatingų žinių ir įgūdžių nagrinėdami uh, E, kibernetinių nusikaltimų bylas. E, kibernetinių nusikaltimų konvencija, elektroninių nusikaltimų konvencija yra lab, pagrindinis įrankis, pagrindinė priemonė šioje, šiame darbe. Manome, kad svarbiausi dalykai yra koordinavimas ir spontaniškas pasikeitimas informacija, siekiant užtikrinti sėkmingą bylos tyrimą, bei tam, kad išvengtume jurisdikcijos konfliktų. E, kitas svarbus dalykas – tai policijos pajėgų tinklas, taip pat teisminių institucijų tinklas. Šie du tinklai papildo vienas kitą ir gali dirbti drauge. Praėjusiu metu spol, spalio mėnesį Eurojustas Atinose surengė e, elektroniniams nusikaltimams skirtą renginį, kuriame dalyvavo svarbiausi suinteresuotų grupių atstovai iš visos Europos bei taip pat iš už Atlanto, taip pat ten dalyvavo teis, teisės saugos institucijų atstovai. Mes konstatavome, kad kovojant su elektroniniais nusikaltimais svarbiausi aspektai yra atsižvelgti į šios dienos aktualės, taip pat reikia stiprinti e, kolegiškų institucijų bendradarbiavimą iš skirtingų šalių. Taip pat čia noriu prisiminti pono Lambrinidžio rekomendacijas tarybai, ypač antrąją, kur raginama imtis žingsnių ir suintensyvinti dialogą tarp nacionalinių įstatymų leidybos institucijų ir Europos institucijų. Ir svarbu, kad visi būtų pasirengę suteikti visą reikalingą paramą, kurios prireiks. Mes visiškai palaikome šią parlamento iniciatyvą e, dėl saugumo internete ir pagrindinių laisvių sustiprinimo ir aš noriu ypač padėkoti ponui Lambrinidžiui už jo atsidavimą šiam projektui ir Eurojust organizacijos vardu noriu pasakyti, kad mes parems, palaikysime jūs visose jūsų uh, veiksmuose. Ačiū dėl susitikimo Atenose. Ar jūs nesvarstėte galimybės pasikviesti Europos duomenų apsaugos pareigūną ar kokį nors kitą asmenį, kuris galėtų pristatyti e, ir privataus gyvenimo aspektą, to, kalbant apie kovą su elektroniniais nusikaltimais? Uh, Ačiū. Mes dėmesį sutelkėme į praktinius operacinius operatyvinius klausimus kaip reikia nagrinėti tokius atvejus, e, kuomet darom, padaromi tokie nusikaltimai. Mes daugiausia aptarėme praktinius aspektus. Aišku, jūsų minėtas aspektas taip pat svarbus. Bet ir žinoma, duomenų apsaugos aspektai čia yra labai svarbus. Linking to, to this connection, I, I, the... Kalbant apie tai, apie elektroninius nusikaltimus. Manau, kad Eurojust organizacija be abejo dirba savo darbą, bet e, kiberne... elektroninių nusikaltimų konvencija buvo Europos tarybos parengtas dokumentas ir rengiant šį dokumentą daug, dalyvavo daugybė ne Europos valstybių. Šis dokumentas susilaukė didelio dėmesio duomenų apsaugos konvencija, 1981 metų konvencija, taip pat e, parengta kaip atviras dokumentas, e, kad prie jo galėtų prisijungti ir ne Europos valstybės. Europos taryba neseniai atkreipė dėmesį į duomenų apsaugos konvencijos kokybę būtų gerai, kad pastangos kovoti su elektroniniais nusikaltimais e, na, papildytų sieki apsaugoti duomenis. Jūs minėjote, kad kalbant apie tai, svarbus kai kurie įgyvendinimo e, dalykai, bet galbūt reikėtų sukurti vieno langelio sistemą ar instituciją, kad būtų suderintos tos dvi sritis. Uh, Ačiū, ponas Sančes. Presidente, gracias, Stavros. En primer lugar, quiero agradecer la inter... Ačiū. Stavros, man tikrai sus, dideliu susidomėjimu išklausiau uh, kalbėtojų pranešimus. Turiu porą klausimų dėl uh, interneto naudojimo laiko, dėl interneto naudojimo rūšių, taip pat dėl, taip pat dėl įrangos, kurią naudojamas įvairiose šalise. Mm Dėl balsavimo internetu, kuomet žmonės balsuoja, būdami kitoje šalyje, manau, kad tai taps aktualių klausimų artėjant Europos parlamento rinkimams ir kaip užtikrinti, kad čia nebūtų sukčiavimų ir apgavysčių, kad tas balsavimas būtų saugus. Dar vienas aspektas – nepilnamečio apsauga. Stavros savo pranešime kalba apie galimybės mm, gerinti situaciją bet mes turime pas, užimti daug griežtesnę, tvirtesnę poziciją. Stavro savo pranešime tu sakai, kad reikia kurti tokią apsaugos rytį, tokią apsaugą, kad, kad ją kurtų patys žmonės, e, nudodamis apsaugos pro, programomis. Bet aš manau, kad mes turime užimti daug uh, tvirtesnę poziciją. As I, as I, uh... Ačiū. Pradžioje pasveikinau Aleksandrą Alvaro. Uh, Noriu pasiekinti ir poną Papą. Pona Popa, e, šešėlinis pranešėjas iš vienos parlamentinių frakcijų e, mano pranešimo klausimų ir noriu padėkoti, kad jis taip pat dalyvauja čia. Uh, a, um... Jūs kalbėjote apie elektroninius nusikaltimus. Be abejo, bet kokia veikla apimanti E, pasidal, pasidalymą asmeniniais duomenimis yra susijusi su tapatybės vagyste. Ir norėčiau paklausti, kokia yra jūsų pozicija dėl galimybės, dėl, dėl tokių atvejų, kuomet naudotojai internete kuria, susikuria keletą tapatybių, kad tai būtų išvengta tapatybės vagystės. Ačiū. Jeigu daugiau nebėra e, šios temos pristatytojams klausimų, tuomet suteiksiu žodį kalbėtojams e, ir paskui įsakys, išsakysime bendro pobūdžio pastebėjimus. La question... Profesorius Rodota. Controversa. E... Ačiū elektroninio balsavimo klausimas yra bendrai gana prieštaringas. Reikia įvairia, čia reikia daugyb, tekinti daugybę techninių reikalavimų, kad būtų išvengta sukčiavimo ir tapatybės vagysčių. Elektroninis balsavimas tokiose šalyse kaip Brazilija pavyzdžiui, buvo labai plačiai pritaikytas. Ir netgi didesnis rinkėjų skaičius sudalyvavo rinkimuose. Įvairios ty, tyrimų organizacijos domėjosi šiuo, e, šią galimybę. Taip pat svarbu anonimiškumo užtikrinimas ir tas e, reiškinys dabar kaip tik nagrinėjimas ir vertinamas. Juk žmonės balsuoja būdami namuose iš savo kompiuterių, tai tampa na, tarsi šeimos balsavimo ar bendrijos balsavimo, nes žmonėms net nereikia pasikelti iš savo vietos, net nereikia nueiti į balsavimo mm, punktą. Žmonės gali balsuoti pasilikdami namuose Ir tai, galima sakyti, tampa šeimos gyvenimo dalimi. Tai, tai didina demokratijos kokybę. Pavyzdžiui, Italijoje yra vietovių, kur na, būtų tokia galimybė vertinama prieštaringai, nes ten šeima uh, familija, ši savoka dažnai siejama su mafijos savoka. Reikia nepamiršti ir ko, su kokiais rizikos veiksniais tas reiškinys susijęs. Tačiau elektroninio balsavimo atsiradimas demokratijos, demokratijos procese galėtų paskatinti žmonės pasidomėti šią temą, atlikti tam tikrą tyrimą prieš balsuojant. ir manau, kad elektroninėmis priemonėmis galima naudotis, naudotis ne tik tai per patį balsavimą, bet na, pasidomėti, išsiaiškinti prieš balsavimą, kaip visą tai atrodys. Tai atveria naujas perspektyvas ir yra labai įdomus klausimas. Kitas svarbus dalykas tai nepilnamečio apsauga. Ir čia kalbame apie tam tikras prievolės. Tai užtikrinti, kad viskas būtų padaryta, kad vaikai ir nepilnamečiai būtų apsaugoti e, nuo naujų technologijų, nuo jų žalos. Ir, pažiūrėjau, egzistuoja Europos sąjungos sertifikatas ir taip pat m, mm, žyma, kad gaminys pagamintas Europos bendrijoje ir automatiškai galima daryti prielaidą, kad jeigu tai yra toks gaminys skirtas vaikams, tai, tai yra saugus, saugiai pagaminta prekė ir, ir m, mm, nepadarys vaikams žalos. Taigi apie tokią e, Europos pagamintą Europoje žymą turime kalbėti ir kitoje mm, erdvėje. Tačiau kalbant apie nepilnamečių apsaugą, cenzūros kontekste iškilo kitų klausimų. Tai yra didžiulė problema ir aš jos čia neaptarsiu, bet neseniai Junktinėse valstijose aukščiausiasis teismas paskelbė e, keletą nutarčių dėl remdamasis vaikų apsaugos virtualioje erdvėje įstatymų taip pat stengdamasis e, užtikrinti, kad nebūtų pasikesinta į žodžio laisvę. On, on, say, Peter Hastings, noriu pasakyti keletą žodžių apie tapatybės vagystę, nes toks klausimas buvo užduotas. Reikia akcentuoti, kad šiame kontekste svarbiausias prioritetas yra užtikrinti, kad uh, galiojančios taisyklės dėl duomenų, dėl asmens duomenų apsaugos būtų įgyvendintos, būtų pritaikytos. Ir tai yra priemonė išvengti tapatybės vagysčių ir užtikrinti e, teisingą mm, duomenų tvarkymą. Kitas dalykas, kalbant apie keleto tapatybių naudojimą internete, neįpareigojančioje e, terpėje yra visai teisingas pasirinkimas. Ir taip pat vienas iš būdų, kaip apsišvietę naudotojai gali apsisaugoti. Tačiau jei daugybinėmis tapatybėmis naudodamasi, pavyzdžiui, sveikatos apsaugos sektorija, tai, tai reikštų na, didelį smūgį kokybei. Tai taip pat reiškia, kad mes turime siekti pusiausviros Ir e, nepamiršti, kad tapatybės atskleidimas yra labai svarbus kai kuriais atvejais ir kad tu, turi būti tas vienintelis unikalus m, mm, naudotojas. Taip pat pasai elektroninė identifikacija. Ir per dažnai apie tai kalbama siekiant tam tikro tikslo. Ir kiti, kitiems vartotojams tenka tai, na, taikyti su, su kažkano kito pasirinkimo pasiekmėmis. Todėl mes kalbame apie elektroninius pasus, nes jie yra būtini kai kuriomis aplinkybėmis. Ir, ir, priva, ir privačioje, ir viešoje erdvėje. Ir Ir čia jau esame abet, ant nebetvirto pagrindo. Jeigu kalbame apie pasus su biometriniais duomenimis, tai kalbant apie e, tapatybės vagystę ir e, investavimą į tokios tapatybės apsaugą, tai irgi svarbus dalykai, bet jie yra gana sudėtingi. Svarbiausia matyti visą situaciją, taikyti holistinį požiūrį ir griežtai vertinti turinį. Internete taip pat yra saugios, saugios terpės, kur informacija yra tinkamai saugoma, bet mes turime būti tikri dėl kokybės ir aptos terpės ar aplinkos technologinių uh, technologinės kokybės. Man atrodo, kad reikia investuoti į tokius dalykus kaip į prekės ženklus, taip pat e, elektroninius anspaudus. Čia reikia pasiekti nemažai pažangos per ateinančius kelis metus. Tačiau įvairių tapatybių naudojimas yra visai protingas pasirinkimas. Pavyzdžiui, Mm, toks pasirinkimas e, Facebook'e būtų visai išmintingas. Tai būtų pats paprasčiausias būdas apsaugoti savo interesus. Thank you very much indeed. Uh, this, uh, this closes the first round. Ačiū. Tuo baigėme pirmosios temos svarstymą. Ar jūs norite kažką pridurti prieš išeidamas? Ačiū. Mano klausimas buvo skirtas ponui Hastingsui ir aš dėkuoju už atsakymą. So, uh, now we move to the, uh... Dabar periname prie kitos, kitų kalbėtojų grupės. Norėčiau paprašyti Gas Hosein, Jim Kilok ir Steve Pies ateiti į podiumą. Ponas profesorius Rodota išvyksta, ponia Hastingsai, jūs ilgsite. Yes. Thanks stay for a while and then Excellent. the time's to go. Okay, okay. Now let me get this chance as the panels are changing. Kol keičiasi kalbėtojai, noriu ypač padėkoti porai žmonių, Jonai Vasilijų, sekretoriato darbuotojai ir ponai Stajadik, mano padėjėjai, už e, visą nuveiktą darbą rengiant šį seminarą. Thank you for coming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 important. I know, no, no, no. No, no, no. Thank, thanks a lot. Appreciate it. Okay. Apologies for this uh, slight interruption. Atsiprašau už šią pertraukėlę. Dabar kalbėsime apie e, pavojus ir grėsmes e, kylančias internete. Savo įžanginėse pastabose aš apie tai kalbėjau, ap, apie tai užsiminė ir Stefano Rota, Frodota ir Peteris Hastingsas. O dabar šalia manęs yra šios ryties gerai žinomi specialistai. Daktaras Gaz Hosein iš Londono ekonomikos ir politinių mokslų universiteto, taip pat Jim Killock iš Open Rights grupės ir profesorius Steve Pierce iš Esekso universiteto kuris e, rengė komisijos pranešimą apie pagrindinės teisės ir saugumą internete bei interneto teisių aktą. Labai ačiū už tai, kad atvykote čia. Jūs jau na, klausėtės diskusijų kurį laiką ir nebedelsdama suteikiu žodį daktarui Hoseinui ir noriu padėkoti jam už tai, kad atvyko čia. Here, uh, Labai ačiū už tai, kad mane pakvietėte į šį renginį. Visiškai neseniai buvau nuvykęs į Vašingtoną, tai buvo praeisą savaitę, ir tam pastebėjau tam tikrą besikeičiančią tendenciją Bušo administracija Bušas e, baigė savo kadenciją ir pastebimas naujas tendencijos. Buvo paskelbta, kad JAV dabar daugiau dėmesio skirs domenų saugojimo politikai. Kodėl tai yra būtina? Ogi todėl, kad Europa tai daro. Kaip tam gali būti, jeigu uh, amerikiečių idėją ima įgyvendinti europiečiai. Taigi amerikiečiai taip pat siekia gyvendinti šią idėją. Aš ir mano kolegos du mėnesius keliavome po Aziją ir Afriką, tai vyko praėjusią vasarą bei lapkritį ir gruodį. Mes susitikome su vairių vyriausybių, organizacijų, visuomenės ekspertų grupę atstovais. Na ir, tarkim, Filipinuose buvo kalbėta apie tai, kad reikia gyvendinti kovos su elektroniniais nusikaltimais konvenciją, nes Europa daro kaip ir spaudimą. Filipinai iš esmės net nežino, koks yra tos konvencijos turinys. Taip pat kalbama apie duomenų išsaugojimo politiką. Uh, Na ir nuolat yra kartojama, kad tai yra būtina daryti, nes Europa tai daro. E, Bušo laikais JAV valdė pasaulį. Dabar įvyko pasikeitimai, įvyko rinkimai, pasikeitė administracija, naujos nuotaikos, tačiau Europa e, nepasikeitė. E, ir Europa yra šiuo metu blogas pavyzdys. Europos parlamentas, Europos komisija turėtų prisimti atsakomybę. Afrikoje aš buvau susitikęs su Džibučio e, vyriausybės atstovu ir jis buvo labai susirūpinęs, kaip reikės įgyvendinti pirštų ant spaudų ėmimo politiką. E, Džibučio atstovas netgi sakė, kad e, jie patys negalėtų, neturėtų lėšų tokios technologijos įsigijimui, Jie tikisi paramos, finansinės paramos iš ES, anksčiau jie būtų tikėjęsi to iš JAV, dabar jie tikisi iš ES paramos. Kirgistane, o taip pat ir Pakistane e, vyko diskusija. Um, kieno technologijomis reikėtų naudotis, ar Rusijos ar Europos Sąjungos technologijomis duomenų stebėsinos rytyje. Ir buvo nutarta naudoti abi technologijas. Kovos su elektroniniais nusikaltimais akte, kuris buvo primtas JAV, taip pat teigiama, kad e, e, reikėtų vadovautis ES politika. Tačiau ta politika nėra tinkama. Na, bet kitų šalių vyriausybės galbūt nežino geresnės politikos, yra daromas spaudimas stebė, dėl stebėsenos elektroninių nusikaltimų. E, stebėsenos taip pat Pakistanas irgi seka Europos pavyzdžių e, domenų saugojimas rytyje ir Pakistanas netgi nusistatė trumpesnį laikotarpį negu kad Europos Sąjunga. Aišku, tas saugojimo laikotarpis gali būti bet kada pakeistas užsigeidus ministrui. Taip pat Pakistane kalbama apie tai, kad reikėtų už elektroninius nusikaltimus bausti mirties bausme. Taigi Pakistanas e, seka ES pavyzdžio. Ar jūs norite, kad ir kitos valstybės sektų ES pavyzdžių, kovodamos su terorizmu? Peter Hastings labai teisingai pastebėjo, kad yra daromas spaudimas e, priimti teisės aktus dėl domenų apsaugos. Panašu, kad ES yra tarsi šviturys visam pasauliui, tačiau tuo pat metu tai yra ir tam tikras blogas pavyzdys. Prieš porą metų Europos parlamentas patvirtino domenų uh, saugojimo politiką. Na ir dabar ta politika turėtų būti gyvendinama visoje Europos Sąjungoje. Dabar yra daromas panašus spaudimas ir JAV. Tačiau JAV siekia eiti dar toliau. JAV siekia, kad visi interneto paslaugų teikėjai stebėtų visų, domenų, visų interneto naudotojų domenų judėjimą. Uh, E, siekiama užtikrinti, kad būtų stebima, kas su kuo bendrauja, kas su kuo palaiko kontaktus Facebook tinklapį ir taip toliau. Na ir visa ta informacija turėtų būti saugoma centrinėje duomenų bazėje. Ta centrinė duomenų bazė galėtų naudotis teisės saugos institucijos ir kitose šalise, pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje. Tai jau yra kitas žingsnis saugant duomenis. Bušo laikais um, kilo panašus skandalas dėl šnipinėjimo. Buvo labai panaši e, situacija. Na dabar Junktinė karalystė siekia tai teisinti. Na ir jeigu Europoje ta politika pasiteisins, JAV pasieks Europos pavyzdžių. O kas paskui atsitiks? Uh, Tuo pačiu pavyzdžiu vadovausis ir kitos šalis. Taigi, turime ištaisyti šį įdingą procesą. Aš, rengdamasi šiam susitikimui, perskaičiau pranešimą šiuo klausimu. Na ir esu nusteikęs gana optimistiškai. Ten kalbama ir ne tik apie visuomenės laisvės, bet ir apie tam tikrų profilių kūrimą internete. Reikia pradėti apie tai kalbėti. Taip pat reikia kalbėti ir apie sutikimą naudoti duomenis. Tai yra labai svarbu, Tikrai labai apsidžiaugiu, kad apie tai dabar yra kalbama. Taip pat reikėtų užtikrinti ir žmogaus orumo gynimą, tam tikrą skaitmeninio orumo gynimą asmeninės informacijos, kurią turi trečiosios šalis atskleidimą. Visi žino, kad tai yra labai svarbus um, klausimai. Apie tai visi kalbam, pasaulis nuolat keičiasi, bet vis dėlto turėtumėm pasirūpinti, kad teisėtvarkos institucijos neturėtų neribotos prieigos prie visos informacijos. Jeigu, nes tai, tai yra būtina, norint užtikrinti visuomenės pasitikėjimą. Taip pat reikėtų uždrausti visų interneto e, vartotojų stebėseną internete. Tai yra būtina padaryti, nes jeigu neišspręsime šio klausimo, tai neišspręsime jokių klausimų. Duomenų saugojimas yra glaudžiai susijęs su asmens duomenų e, apsauga. Tai yra būtina. Šį klausimą būtina išspręsti, nes antraip įmonės, nacionalinės vyriausybės, teisėtvarkos institucijos ir toliau neribotai kaups duomenis. Taigi, turime kažką daryti. Kaip jau sakiau, ES tarsi pakeitė Bušo administracija prisėmė lyderio vaidmenį pasaulyje. Bet man kila klausimas, kada ES pasikeis. Bušo administracija pasikeitė dėl rinkimų. Netrukus vyks Europos parlamento rinkimai. Tačiau, ko gero, niekada neteis toks momentas, kai bus pradėta vadovautis visiškai naujomis idėjomis. Na ir baigdamas galiu pasakyti, kad uh, dabar, būtent dabar turime veikti, dabartinis momentas yra tikrai daug žadantis. Ačiū. Uh, and... Ačiū už išsakytas mintis. Dabar žodis Jim Kilek. Open Rights grupės vykdomajam direktoriui. Norėčiau visų pirma pristatyti kontekstą. Kalbėtojas neįsijungęs mikrofono. Oh. Okay, thank you. Um, so, uh, essentially... Aš rengiuosi kalbėti apie tai, ką, kas Open Rights grupiai kelia susirūpinimą, kalbant apie Europos politikos Europos politiką ir taip pat apie nacionalinių vyriausybių sprendimus, ypač Junktinėje karalystėje, nes mes šiuos klausimus sprendžiame Junktinės karalystės kontekste. Noriu pasakyti, kad turime kalbėti ir apie pozityvius aspektus šiuose diskusijose. Taigi mūsų grupė, mūsų organizacija mano, uh, kad interneto suteikiamos skaitmeninės klaidos galimybės yra labai didelės, jos užtikrina demokratinį dalyvavimą, skaidrumą. Ir tai padeda sparčiau plėtotis pilietiniai visuomeniai. Turime kalbėti ir apie atsiveriančias galimybės, ne, ne viskas yra susiję tik su blogais dalykais. E, mūsų organizacija, kalbant apie privatumo aspektą, pastebi ir kitų dalykų, pavyzdžiui, kad iškyla grėsmė, jog bus e, na, pasikesintai mūsų teisės, jeigu tiems klausimams, kai kuriems susijusiems aspektams bus skirima per mažai dėmesio, jeigu technologijos bus panaudojamos piktam ar geram. Žinoma, mes visi suprantame, kad skaitmeninė informacija yra pigesnė, ją pingiau saugoti, e, kopijuoti, ją sunkiau sunaikinti ir ją galima e, saugoti ilgą laiką. Ir jeigu žiūrint iš vyriausybės požiūrio taško, ją lengviau analizuoti ir ilgą laiką saugoti. Taigi, vis daugiau tokios informacijos saugoma, tačiau tai reiškia, kad asmenims iškyla tam tikra grėsmė. Buvo, minėtas, jau, buvo minėta tapatybės vagystė. Taip pat kitas susijęs klausimas – tai sutikimo davimas naudoti informaciją. Taigi turime kalbėti apie asmenų apsaugą ir taip pat na, teisingumo sistemos klaidas – taip pat reikia imti stati, rinkti statistinius duomenys šioje srityje. Taip pat vartotojų teisės, kaip e, tvarkomi vartotojų duomenys. Kai kuriais atvejais yra pažydžiamas žmogaus orumas, nes e, apie jūs mm, surenkama informacija ir jūs, pavyzdžiui, esate įvertinami pagal, pagal jūsų praeities faktus gali na, būti toks šališkas vertinimas. Ir jungtinė karal... karalystėje tikriausiai girdėjote apie Little Britain um, laidą ir tą plačiai paplitusią frazę, kompiuteris sako ne. Taip pat turime kalbėti apie tai, kad nu, potencialius nusikaltelius galime atpažinti pagal tai, kokius duomenys jie, kokiu, kokiu, kokiu duomenų jie ieško, kokius duomenys jie naudoja. Tačiau kartais sunku aiškiai nubrėžti skiriamasias linijas. Taip pat iš vyriausybės požiūrio taško kalbant, naujosios paslaugos yra susijęs su kartais visiškai ne, ne, nepateisinamu ar nesusijusiu stebėjimo aspektu. Ir, pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje e, vienas iš transporto, e, viešojo transporto bilietų, oiste vadinamas, jį, norint jį įsigyti, reikia suteikti asmeninius duomenis ir, paskui, ir tie duomenys kaupiami sistemoje. Ir taip galima sukaupti pakankamai daug informacijos apie asmens privatų gyvenimą. Ir neaišku, ką su tais duomenimis daryti, neaišku, kodėl, pavyzdžiui, buvo nuspręsta, kad norint įsigyti tą kortelę, reikia suteikti tokius duomenis. Uh, ir policijai paprašius, pavyzdžiui, 2000, per dviejų metų laikotarpį 2005-2006 e, policija prašė informacijos apie OISTE kortelę įsigijusius asmenys ir 400 atvejų e, ta informacija buvo suteikta. Taigi reikia išsiaiškinti, kaip viskas taip keičiasi ir transformuojasi. Pa, tuo pagrindu galima turėti labai detalę ir išsame informaciją apie tai, kaip, kur žmonės keliauja, ką jie daro. Ir, na, tai tiesiog detalesnė informacija nei ta, kurią surenka slaptosios tarnybos. Taip pat, kalbant apie galimybę pasinaudoti tokiais duomenimis, reikia kalbėti ir apie tai, kad uh, Teisės saugos institucijos kartais prašo domenų vienos iš kitų skirtingų šalių ir reikia vis daugiau apie tai kalbėti, nes tokia e, veikla visiškai nėra kontroliuojama, nėra prižiūrima. Dar vienas svarbus dalykas Junktinės karalystės e, asmenų tapatybės registras reikia užtikrinti geresnę teisminę priežiūrą visose šiose srityse. Kitas, dėl, kitas svarbis rytis tai automobilių numerių, automobilių registravimo numerių automatiškas atpažinimas. Um, ap, apie, vėlgi tai dar vienas rytis, kuri nėra pakankamai išnagrinėta. Taigi, daromas spaudimas Junktinės karalystės vyriausybei dėl e, būtinybės pasidalinti duomenimis. Neseniai viena e, iš, vienas iš tyrimo institutų e, akcentavo, kad reikia plačiau aptarti šias rytis ir apriboti tam tikrą veiklą. Vyriausy, šalių vyriausybės taip pat e, pademonstravo, kad savo elgesių parodė, kad kartais, pavyzdžiui, duomenys labai prozaiškai yra, na, kabutėse, pametami kad e, reikėtų geriau e, parengti specialistus dirbti su tokiais duomenimis, kad nepasitaikytų panašių problemų ateityje. Kalbant apie kompiuterių saugumą, nuo ko iš esmės priklauso e, privačių duomenų apsauga, tai kartais tiesiog ne, žmonės nekreipia dėmesio į tai. ignoruoja tai. Kalbant apie didžiulės duomenų bazės, tai be abejo jomis naudojasi daugybė žmonių, kaip jau sakiau, reikia geriau renkti specialistus, kurie žinotų, kaip elgtis su didžio, didžiulėmis duomenų bazėmis. Deja, atrodo, kad būtent to politikai negirdi ir nenori išgirsti. Mes taip pat esame pareiškę, kad kompiuteris kompiuterių specialistai yra prastai atstovaujami e, valstybės tarnybose ir institucijose mūsų šalyje. Nes e, val, valstybės institucijose daugybė val, valstybės tarnautojų e, pavyzdžiui, naudojasi didžiulėmis duomenų bazėmis ir neužtikrinamas reik, neužtikrinama reikalinga apsauga, pamirštami technologiniai reikalavimai. Praėjusią savaitę informacijos, už informaciją atsakingo uh, valstybės pareigūno buvo paklausta, kodėl jo tarnyboje nedirba nei vienas kompiuterių specialistas jis atsakė, kad na, kol kas niekas ne, nepasamtės, bet kai tik tai bus pinigų, tai ir padarysime. Na, sakyčiau, kalbėti apie pažangę, pažangos praktikos sklaidą čia tikriausiai yra netinkama. Bet yra ir gerų pavyzdžių, pavyzdžiui, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno institucija samdo kompiuterių specialistus. Tačiau didžiosios valstybės kartais to nedaro. Mm, taigi, turime pasirūpinti saugiamis sistemomis, padaryti tai iš pat pradžių. Tačiau tikrai neramina, kuomet informacijos technologijų specialistai Jungtinėje karalystėje, pavyzdžiui, skundžiasi, kad e, vykdant didžiulius informacijos technologijų projektus, tuo nepasirūpinama, kalba apie valstybinius projektus juk nuo sistemų saugumo priklauso mūsų e, asmens, mūsų asmeninių domenų saugumas. Dabar norėčiau aptarti kai kuriuos klausimus susijusiu su domenų e, rinkimu. Tai, tai, tai, tai ypač rūpi o, e, įvairioms organizacijoms. E, dirbančiams šioje srityje. Imtinėje karalystėje interneto paslaugos teikėjai duomenis savo sistemose saugo kurį laiką ir nebūtinai tie laikotarpiai atitinka um, nuostatas įrašytas įvairiose Europos teisės aktuose. Ir e, duomenis galima mm, užsitikrinti prie duomenų prieigą galima dėl įvairiausių priežasčių, įvairiausiais pagrindais. Ir reikia, pavyzdžiui, prašoma duomenų įvairiausiais atvejais. Duomenys yra išlaikomi ir saugomi Mm, pavyzdžiui, kalbant apie kai kuriuos atvejus, tai yra pateisinama, tačiau kalbant apie te, mobiliuosius telefonus, taip pat apie trumpųjų elektroninių žinučių e, siuntimą, tai duomenys apie tai kaupiami ir renkami be pagrindo. Juk prieš kurį laiką mes taip nebendravome taip aktyviai kaip dabar ir, ir tokiamis uh, priemonėmis ir niekas anksčiau nekapdavo informacijos apie tai, kokias knygas ar kokius laikrašius jūs skaitote. Taigi elektroniniai įrašai atveria neribotas galimybės. Ir asmens informacijos tokios kaupimas, asmens duomenų kaupimas yra uh, privataus uh, gyvenimo pažeidimas bet visuomenė apie tai ima suvokti ir manau, kad laikui bėgant tai pakeis mūsų elgesį, bet ne į gerą pusę. Jeigu man įdomu, ką rašo savo svetainėse radikaliai nusiteikę e, islamistai, kas bus, jeigu kas nors sužinos, kad aš domiuosi tokią informaciją. Mm, sudėtingais laikotarpiais, nerami, neramiais laikais. Be abejo, um, galima įsivaizduoti, kad susidarys tokia padėtis, kuomet bus pažeistas asmens privatu, privat, privatus gyvenimas. Dabar norėčiau pakalbėti apie privatų sektorių. Čia iškyla kitokie klausimai. Svarbiausias tikslas, pavyzdžiui, yra išlaikyti, e, verslui yra išlaikyti uh, kliento pasitikėjimą. Taigi visai, visai ger, aš, aš laikau visai pozityviais uh, tuos įvykius, kurie yra susijęs su Facebook svetainė ir kuriuos stebėjome keletą pas, pastarųjų savaičių. Uh, be abejo iš e, veiklos susijusios su duomenimis uždirbama, tačiau svarbu, kad duomenų e, saugojimas būtų labai skaidrus, nes tai yra lengviausias būdas išpre, išpre, išvengti problemų. Pavyzdžiui, Junktinėse valstijose duomenų apsaugą reglamentuojantis teisės aktai yra kitokie jungtinėse valstijose, jeigu suteiki duomenis kažkokiai institucijai, tai ta institucija ir tampa duomenų saugotoje. Kalbant apie sutikimo davimą, leidimo davimą mm, internete, tai žmonės dažnai neskaito, ką, ką jie, kokį leidimą jie suteikia bet reikia užtikrinti, kad tie tekstai būtų žmonėms nesunkiai suprantami. Yra tokių pavyzdžių ir reikėtų pasinaudoti na, pažangę praktiką šioje srityje. Yra įvairių technologinių sprendimų šioje srityje, kuriais galima naudotis Pavyzdžiui, Microsoft bendrovė diegė uh, tam tikras priemonės ir siūlo jas. Dabar norėčiau pakalbėti apie, apie elgesio pavyzdžiais grindžiamą reklamą. Mm, žinome tokių atvejų, kuomet e, ta reklama ir tampa labai įkyri ir reikėtų sprendimo, reikėtų sprendimo iš institucijų šiuo klausimu. Taip pat reikėtų domėtis, kokie kokie duomenys renkami. Ir kai kalbame apie tai, kokiuose svetainėse jūs naršėte, tai tai yra jūsų sielos veidrodis. Galima apie jūs labai daug pasakyti, panagrinėjus šią informaciją. Ir Prieš užbaigdamas norėčiau pakalbėti apie, apie dar vieną technologijos rūšį. Bendravimas internete, elektroninis bendravimas yra dvipusis e, reiškinys, e, aš tau siunčiu informaciją, tu man siunti informaciją, nors nebūtinai ta informacija yra matoma. Jeigu apsilankote Facebook svetainėje, tai ten, pavyzdžiui, na, yra labai asmenės informacijos. Ir kalbant apie įvairiausius e, forumus, e, tai reikėtų numatyti pareigą tų tokių formų svetainių savininkams e, privaloma tvarka informuoti lankytojus, e, kas atsitiks su duomenimis, kuriuos jie e, paliks toje, toje svetainėje. Man džiugu pažymėti, kad Europos Sąjunga na, pasidomėjo Jungtinės karalystės kai kuriais sprendimais šio, šioje srityje svarbiausias dalykas viso šia, visose šiuose srityse turėtų būti m, mm, didesnio saugumo užtikrinimas. Taip pat santykiai tarp e, vartotojo kliento ir paslaugos teikėjo turėtų būti kiek įmanoma skaidresni. Ir ekonominėme, ekonominis modelis turėtų atspindėti tam tikrus uh, rizikos aspektus. Reikia iš viso peržiūrėti visą tvarką, kaip saugomi duomenys, kodėl jie sulaikomi, kad žmonės suvoktų, kad kai kuriais atvejais jie iš vis praranda bet kokį privatumą. Uh, finally, uh, Professor Pierce. Ačiū ir dabar žodis profesoriui Pierce. Ačiū už kvietimą dalyvauti šiame renginyje, ačiū už uh, E, anksčiau suteikta galimybė parengti tyrimą šiais svarbiais klausimais. Norėčiau pristatyti pagrindinius e, tyrimo elementus ir pateikti papildomų komentarų šiais klausimais. Tyrimą sudaro dvi dalis, joje nagrinėjama e, idėja interneto teisų akto Toliau nagrinėjami klausimai susijęs su elektroniniu nusikalstamumu, tačiau tarp šių dviejų elementų yra ryšys norėjau panagrinėti elektroninio nusikalstamumo reguliavimo e, aspektus, e, darančius didžiausią poveikį žmogaus teisėms, nes tas poveikis yra e, abipusio eismo, kadangi, tarkim, tai gali pažeisti teisę į privatų gyvenimą, vaiko, vaiko teises, vartotojo teises, tačiau yra elektroninio nusikaltamumo e, reglamento aspektų, kurie kelia pavojų žmogaus teisų gynybai, pavyzdžiui, teisės į privatų gyvenimą, saviriškose teisės, tai mano išvadose yra nagrinėjami, kaip tik tai nagrinėjamas ryšys tarp elektroninio nusikaltamo klausimo interneto teisė aktų klausimą. Visų pirma, dėl interneto teisė aktų. Kodėl aš nagrinėjau šį klausimą? Mm, todėl, kad tokia buvo užduotis rengiant pranešimą ir aš norėjau labai atvirai nagrinėti klausimą, ar mums reikia interneto teisų aktų. Svarbiausias klausimas yra tas, ar tai duotų papildomos naudos, kalbant apie žmogaus teisų apsaugą, ypač jeigu tos teisės matomiau būtų taikomos internetui, jeigu būtų um, aiškinamasi, kaip žmogaus teisės yra uh, saugomos interneto kontekste, žinoma, keliant didesnius um, standartus arba nustatant minimalius standartus žmogaus teisų e, apsaugos prasme internete. Na, žinoma, tai reikalautų pareikti, parengti turbūt naują teisės aktą, kuris būtų teisiškai privaloma. Aš pranešime sakau, kad tai galbūt neteslinga yra, tačiau turėtumėm pasiaiškinti, kaip dabartiniai apsaugos lygiai taikomi e, internete, e, kaip tai viešinama yra, kaip sutikima, ar su to sutinka įvairios suinteresuotos grupės. Iš tiesų reikėtų daugiau e, viešumo interneto teisės aktui, kad ir kokią formą jis būtų parengtas parengtas. Ir aš pasiūliau form, formuluotės, tiesiog diskusijai pas, paskatinti. Nenoriu pasakyti, kad tai vienintelė, vienintelis projektas, kuris galėtų būti parengtas, ar, ar tai vienintelis tinkamas kelias. Ir galbūt netgi interneto vartotojai turėtų imtis iniciatyvos. Uh, Um, renkti tekstą. Žinoma, jei ta iniciatyva būtų už ES institucijų ribų, Tai žinoma, galtinis rezultatas gali būti doku, dokumentas, kuris skirsis nuo ES e, pagrindinių teisų, hartijos, kitų tarptautinių instrumentų ir tuomet reikėtų išspręsti e, galimas teisinės problemas prieštaringų nuostatų. Tad svarbiausia, kad tas tekstas, e, dokumento tekstas suderintų pagrindinius terminus žmogaus teisų apsaugos. Thank you pagrindinės savokos ir mes e, svarbiausia siekiame užtikrinti, kad būtų užtikrinami e, galiojantis standartai, kad jie nebūtų sumažinti. Žinoma, yra e, tam tikras pavojus patikėti šitokį procesą na, jungtinių tautų ligmenyje arba, tarkime, traukiant įmonės. Uh, jeigu dalyvautų viena kaip iš suinteresuotų šalių tokia e, organizacija, tokia organizacija kaip buvo Google, e, nes mes e, matėme kad e, Google turi savo komercinius interesus ir, ir gina turbūt ne vartotojų interesus pir, pirmiausia, tačiau e, po truputėlį didina privačių vartotojų e, teisų apsaugą. Žinoma, Google kitos internetinės bendrovės turi dalyvauti, nes kitaip procesas nebus veiksmingas, tačiau neturėtumėm visko perduoti joms dėl klausimų sprendimo jungtinių tautų ligmeninėje, nes nebūtų tai galbūt tikslinga, nes ne visos e, jungtinių tautų e, e, narės užtikrina vienodą lygmenį žmogaus teisų apsaugos. Ir 80-ame dešimtmetyje vyko diskusijos dėl to, ar jungtinės tautos yra tinkama vieta kalbėti apie, apie žodžio laisvę, <clears throat> kitų teisų apsaugą. Ir turėtume pasirūpinti, kad taip ne, neatsitiktų ir, ir, ir dabar, kad nukentėtų pats procesas, jeigu reikėtų šį klausimą globalių lygmenių spręsti. Dėl kelto klausimų, ar būtina minėti intelektinės nusavybės teisės? Manau, nemaniau, manau, kad e, tai e, verta paminėti, kalbant apie internetą, tačiau aš suprantu tą argumentą, kad įrašų bendrovės produceriai gali patys pasirūpinti savimi, nes intelektinės nusavybės teisės yra komercinės teisės interneto teisio akto prasme. Mes turėtume susitelkti į vartotojų teisės, konkrečiai teisę privatų gyvenimą, į saviriškos laisvę, turėtume kalbėti apie vartotojų ir vaikų apsaugą. Uh, Elektroninio nusikalstamumo klausimai. Visų pirma, norėčiau apibendrinti Europos tarybos elektroninio nusikalstamumo konvenciją. Jos protokolas skirtas rasizmui ksenofobijai, e, toliau Europos tarybos konvencija dėl terorizmo prevencijos ir naujausia Europos tarybos konvencija dėl vaikų apsaugos. Visi uh, šie teisės aktai e, skirti taip pat ir internetiniam klausimams, jeigu neišimtinai jiems. Kai kurios e, e, žmogaus teisės saugomos šiomis priemonėmis, tačiau yra ir kai kurių pavojų žmogaus teisėms ir tai bus akivaizdžiau, kai aptarsiu tai, ką daro ES ir E, mažesniu mastu Europos bendryje, kalbant apie Europos tarybos e, teisės aktus. Per trečiojo ramščio teisės aktus jos numatė įvairias priemonės skirtas Europos tarybos teisės aktams įgyvendinti. Labai dažnai tai yra dalinės nuostatos, tačiau siejasi su ta pačia E, taikymo um, sritimi. Paprastai jų taikymo sritis yra tokia pati, kaip kai kurie aspektai Europos tarybos teisės aktų, taigi galima sakyti, kad tai yra dalinis jų įgyvenimas. Priemus ES priemonė, ji taikoma e, viso, e, visose ES valstybėse narėse skirtingai nuo Europos tarybos teisės aktų ir tai yra privalomos nuostatos ir uh, Ehm, <clears throat> ir aiškinant Europos teisingumo teismų ir nacionaliniams teisnams ir kit, kito e, bilinėjimuose atvejais, pavyzdžiui, jeigu yra e, pažeidimo bylos ir, ir, ir panašiai. E, vienas pavyzdžių būtų domenų saugoma direktyva. Ką padarė Europos Sąjunga? Uh, Priėmė teisės aktą e, svarbu tinklų e, saugumui, bet e, tuo nesprendžiami pagrindiniai klausimai vartotojams. Pavyzdžiui, nelegalus duomenų perėmimas, tai yra numatyta elektroninio nusikalstamumo konvencijoje, tačiau Europos teisės akte to nėra. Taip pat apsauga nuo, nuo sukčiavimo ir klastojimo. Um, Tai yra numatyta Europos tarybos konvencijoje, tačiau nei viename ES akte to, to nėra. Ir tyrimė aš siūlau išnagrinėti, ar nereikėtų priimti Europinių teisės aktų šiais klausimais, kadangi žinoma, tai yra visuotiniai reiškiniai, kuriuos mums reikėtų nagrinėti. Ir reikėtų apsispręsti, kiek reikėtų suderinti, ta prasme, ES teisės aktus, kad būtų galima užtikrinti efektyvę apsaugą. Toliau nelegalus domenų perėmimas ir seksualinis vaikų išnaudojimas. Tam yra skirtas pagrindų sprendimas, jo taikymos rytis yra platesnė negu elektroninio nusikalstamų konvencijos, kalbant apie vaikų pornografiją, e, kalbant apie tai, už ką turi persekioti Nu, valstybės narės, tačiau kadangi turime Europos tarybos konvenciją dėl vaikų apsaugos, kuri bendrai paėmus yra platesnė negu ES teisės aktai, tai klausimas yra toks, ar ES nevertėtų prisivyti e, Europos tarybos konvencijos, kurią pasirašė tik tai labai nedidelis skaičius e, narių Kaip suprantu, komisija pateiks pasiūlymą um, šiuo tikslu iki mėnesio pabaigos. Europos parlamentas jau yra pateikęs atskirą rekomendaciją šiais klausimais visiškai nesenai. Tai tai apims tokius uh, klausimus kaip internetinė uh, prieiga prie uh, vaikų pornografijos ir panašiai. Manau, kad tai klausimas, kurį turėtų nagrinėti ES, svarbu saugoti vaikus ypač e, nuo tokių kraštutinių e, prievartavimo atvejų, tokie kaip vaikų viliojimas, e, seksualinis vaikų išnaudojimas, manau, kad tai turėtų būti ES prioritetas. Ir tikiuosi, kad tie klausimai bus sprendžiami, kai komisija pateiks savo pasiūlymą. Na, manau, svarbu neperlenkti lasdos. Europos parlamento e, rekomendacija jau buvo patvirtinta šiuo klausimu. Joje yra pasakyta, kad turėtų būti kriminalizuojami e, internetiniai pedofilų, e, internetinės pedofilų pokalbių svetainės Žinoma, taip turi būti, jeigu ten kalba eina apie seksualinį vaikų išnaudamą, tačiau jeigu ten vyksta tik tai diskusijos, nors ir prieštaringos nuomonės iš, iš, išsakomos, ir jeigu kalbama yra, pavyzdžiui, apie um, sutikimo santykiauti amžiaus su, sumažinimą, tai uh, gali būti, kad ten tik tai vyksta tokios kontroversiškos diskusijos ir už jas nereikėtų e, kriminalizuoti. Mes turėtumėm atskirti aiškiai, e, kas yra seksualinis e, vaikų išnaudojimas ir pornografijos platinimas nuo, nuo tiesiog diskusijų uh, Pamenu, kartą skaičiau Amerikos politiko komentarą, kuris piktai sakė, kad mes e, turėtumėm saugoti skaitmeninius vaikus lygiai taip pat kiek ir kitus vaikus. Aš negaliu su tuo sutikti, kadangi e, žinomam vaikų e, pornografijos kūrimas, filmukų kūrimas, žinoma, yra nėra pateisinamas dalykas, tačiau yra ne tas pats, kas e, vaikų iš, išnaudojimas. Ir aš manyčiau, kad e, mums, mums reikėtų visų pirma e, saugoti tikrus vaikus, o, o ne daugiausiai užsiimti paveikslėlės, kuriuose vaizduojami vaikai yra. Dėl terorizmo, tai jau minėjau, anksčiau kalbėjusi, čia ES yra patvirtinusi pagrindų sprendimą. Uh, kurio taikymos rytis apima tris e, pagrindinės nusikaltimų rušis, e, apie kurias kalbama ir Europos tarybos konvencijoje, tačiau kalbant apie nusikaltimo apibrieštis, terorizmo apibrieštis e, skiriasi, jurisdikcija taip pat yra platesnė ES teisės aktuose. Tad nors apibriešti skiriasi, vis dėlto kalbame apie kur kas, kur kas platesnį ES taikomą draudimą. Ir um, tai svarbu yra kalbant apie žmogaus teisės, kalbant apie terorizmo provokavimą. Čia kalbame ne, pačio, ne apie pačio terorizmo veiksmų draudimą, bet pareiškimo e, e, draudimą arba kai tai yra susiję su dalyvavimo elementu. Žinoma, tai būtų klasikinis pavyzdys, kai kriminalizuojama, tarkim, nepopuliari e, nuomonė skirtingai nuo uh, veikos kriminalizavimo. Kaip pavyzdžiui, tarkim, padedama bomba ar panašiai. Ir aišku, politiškai tai gali būti nenaudinga, jeigu e, bus e, sulaikomi asmenės, kurie tiesiog uh, pareiškė um, nuomonę, kurią pritarė teroristiniam uh, veiksmui, o tiesiogiai nedalyvavo. Ir uh, uh, tokiu būdu tiesiog galima pritraukti um, daugiau dėmesio, daugiau reklamos suteikti tokiems asmenėm, kalbant apie kovos su terorizmu politiką jos tikslas yra prevencija ir jei, jeigu bus kovojama su nuomonėmis, tai nebus produktyvu. Tad iš tiesų yra tos nuostatos ir Europos tarybos konvencija, Europos Sąjungos teisės aktuose ir tikiuosi, kad praktikoje tos nuostatos bus veiksmingai taikomos. Bendrijos priemonės skirtos domenų apsaugai, domenų saugojimui. Bendrijos domenų apsaugos teisės aktai e, saugo ryšio e, konfidencialumą ir tai skiriasi nuo Europos tarybos elektroninio nusikals, nusikalstamo e, konvencijos draudimo perimti duomenis. Tai nėra tas pats, bet yra tam tikras persidingimas ir pranešime aš siūlau apsvarstyti, ar nereikėtų išplėsti bendrijos e, aktų dėl duomenų apsaugos, kad e, būtų e, įtraukiamos baudžiamosios priemonės, kad bendrijoje būtų pareiga patraukti baudžiamojo atsakomybėn už domenų apsaugos pažeidimus. Aš žinau, kad tai iškėlė labai sudėtingą klausimą dėl dėl pirmo, trečio e, ramščio e, ryšio, galbūt, kai bus ratifikuota Lisabono sutartis, e, pasistumėsime į priekį, jeigu nebus ratifikuota, vis dėlto reikės tą sritį plačiau nagrinėti, reikės galvoti, ar baudžiamosios sankcijos nepadėtų užtikrinti didesnio efektyvumo asmenų domenų apsaugos. Uh, Ir e, galbūt, jeigu, e, jeigu būtų e, baudžiamosios teisės nuostatų, galbūt būtų galima spręsti klausimus su tapatybės pasisavinimu ir panašiai. Ir kalbant apie internetinių šiukšlių siuntimą, e, tai galbūt būtų geresnių įgyvendinimo galimybių. E, Peteris Hastingas minėjo, kad yra e, sunkių spresinų klausimų, kalbant apie jurisdikciją, apie te, domenų apsaugos teisų įgyvendinimą tarp valstybinėme ligmenyje. Ir dar norėčiau paminėti klausimą, kurį minėjo du anksčiau kalbėjusiai prelegentai ir čia aš sutikčiau su uh, pranešėjo, kad e, ne, negali būti visuotinio sėkimo, kai vartotojai naudojasi internetu. Tačiau turiu pasakyti, kad e, patvirtinti teisės aktai eina tą linkme. Ir jei e, mes norime pasiekti pranešėjo tikslo, kad internetas būtų naudojamas uh, nestebi, nesekant visų vartotojų, tai mes turėtume persvarstyti duomenų saugojimo direktyvą kaip įmanoma greičiau, kad būtų galima išspręsti šį klausimą. Uh, Ir tai reikia skubiai pasakyti, nes duomenų saugojimo direktyva valstybėse e, narėse bus pradėta taikyti nuo kovo 15 dienos, praktiškai už 10 dienų. E, kokių problemų sukelia duomenų saugojimo direktyva? Ten yra pasakyta, kas gali naudotis e, duomenimis, kokiu tikslu dviejų metų maksimumas visuomet gali būti pratestas, jei tam pritarė komisija, tai laikotarpis neapribotas yra, bet o ši direktyva palieka galimybės valstybėms narėms naudotis saugomais duomenimis kitais. Uh, tikslais, ne vien siekiant patraukti būdžiamoją atsakomybę ar tyriant nusikaltimą, uh, tai gali, gali būti naudojama ir na, tyriant lengvesnį nusikaltimą, ne tik tai rimtos nusikaltimus kol bendryje nesukūrė prievolę saugoti duomenės, kai kurios valstybės narės pagal tartutinę teisėje to linknė. Tačiau kol bendryje nesukūrė tos prievolės, daugelis valstybių narių tą linkmę ir nėjo. Galbūt po daugelio metų tai būtų padariusios, jos nenorėjo žengti to žingsnio vienašališkai dėl tų kaštų, e, kurios tai reikštų interneto paslaugų teikėjams. Bet kai yra visoje bendryjoje taikoma nuostata, tai e, kaštai tikėjams visose valstybėse narėse bus vienodi. Dėl duomenų saugojimo e, konkrečių e, tikslu, siekiant traukti baudžiamojo ant atsakomybėn, tai ar tas tikslas yra ar ne, duomenės jau yra. Tai iš tiesų tas tiltas jau, jau tas Rubikonas jau kirstas yra duomenės jau renkami yra. Ir manyčiau, kad tai yra esminis lūžis, kalbant apie teisės į privataus gyvenimą sampratą, Ir kadangi duomenės jau turime yra, tai kila pagunda naudoti juos kitais tikslais. Analogija būtų, būtų tokia, tarkim, vyksta vaikų, vaikų baliukas, padėdė ant stalo daugybę uh, saldainių ir sakai vaikams, pasižiūrėkit, kiek saldainių, bet valgyti jų negalima. E, tik tai nusuksi žvilgsnį į šalį ir saldainiai dings, vaikai nesilaikys taisyklės. Jei būsi jeigu būsi kambary, tai turbūt reikės nuolatos su vaikais ginčytis dėl to, bandyti atkalbėti ir kad jie nevalgytų e, tų, tų saldainių. Na, aš bent jau įsivaizduoju, kad vaikai taip elgtųsi. Ir čia galima analogija su duomenų rinkimu, kai duomenės jau turimi yra, e, tai tie, kas žino, kad duomenys renkami ar gali būti renkami, tie, kas turi interesų, skūsės, skūsės, dėjuos, kol galų gale e, gaus prieigą prie tų duomenų. Ir jeigu išeis iš kambario, jeigu nebus pakankamai apsauginių priemonių, tai jie tos duomenys e, pasiims bet kokiu atveju, netgi jeigu neturės e, teisinio leidimo tai padaryti. Tiesiog nepaisės teisinių nuostatų ir naudosis duomenimis. Taip jau yra atsitikę E, pavyzdžiui, su įtariamųjų DNR duomenimis. Ir, ir aišku, galima, galima skūstis tada, ar ne, šokolado jau to nebėra, saldainių, saldainių nebeliko, duomenės gal trūkiniai kažkur tai buvo pamiršti, netgi jeigu tai tam leidimo ir nebuvo. Tad atvejais panašus yra dabar duomenės rinkami, matome, kas vyksta interneto. Uh, paslaugų e, teikėjų įrašų bendrovės reikalauja perduoti duomenis ir jie jau jaučia tą spaudimą, kad tokia galimybė gali atsirasti. Valstybės narės galbūt gali manyti, kad um, um, muzikos uh, įrašų bendrovės nėra pakankamai um, apsaugotos, gali sutikti įti tą linkmę ir, kaip matome, Junktinėje karalystėje dabar duomenės renkami rimtiems nusikaltimams, uh, tik tai gali būti panaudoti bet kokiam kitam tikslui, bet kokia viešosios valdžios institucija gali potencialiai norėti panaudoti ir galėti panaudoti tos duomenės. Tai klausimas, uh, yra, yra, yra toks, kad iš tiesų jau nekyla, tiksliau, galima panaudoti ne tik tai rimtiems nusikaltimams tirti tos duomenis. Daug kas sakė, kad taip gali atsitikti, dabar žinome, kad taip e, jau vyksta ir mes e, turime turbūt bandyti peržiūrėti duomenų saugojimo e, direktyvą ir, ir, ir siekti sustiprinti tas e, nuostatas, e, kurios užkirstų kelią e, masiniam civilių asmenų sėkimui. Sek Iš tiesų, norint saugoti žmogaus teisės, Reikia užtikrinti minimalius standartus, tai aš atkreipiau dėmesį savo pranešime. Uh, uh, uh, Labai ačiū, kad tik diskutavau su sekretariato atstovu apie tai, kokia puikia diskusija vyksta, kokie vertingi visų jūsų pasisakymai. Mes netgi galvojame, galbūt turėtumėm parengti šios konferencijos protokolą ir jį išplatinti ir Europos parlamento nariams ir kitiems, kas norės gauti medžiagą. Netrukus perėsime prie baigiamųjų pastabų, bet prieš tai padiskutuokime. Galbūt salėje yra asmenų, kurie norėtų pasisakyti. Aš tikiuosi, kad yra norinčių pasisakyti. O galbūt jūs taip, e, jums paliko tokį gilų įspūdį, e, puikūs pasisakymai, kad e, jūs netgi nedrįstate kalbėti. Na, jūs šiek tiek pagalvokite, o aš tuo tarpu norėčiau atsakyti į GAS klausimą apie duomenų saugojimo aspektą, kuris paminėtas mano pranešime. Turiu pasakyti, kad asmeniškai aš prieštaravau, prieštaravau tai duomenų e, išsaugojimo direktyvai. Anomet aš buvau vienas iš tų nedaugelio narių, kurie prieštaravo. Dabar iš tikrųjų labai. Tuomet buvo labai keistas laikotarpis. E, tuo metu pirmininkavo Junktinė karalystė ir Junktinės karalystės atstovai pareiškė parlamentui, kad nors parlamentas negali bendrai priimti sprendimo, kad nevyksta bendro sprendimo procedūra. Vis dėlto parlamentui buvo padaryta tarsi um, paslauga Ir buvo atsižvelgta į Europos parlamento pastabas, lygiai taip pat, kaip kad buvo, būtų buvę padaryta bendro sprendimo atveju. Tai atvėrė duris bendram sprendimui trečiajame ramstyje. Buvo pasinaudota taip vadinamąją pasarelį nuostatą. Tai yra itin svarbu, kol neįsigaliojo Lisabono sutartis, nes remiantis dabar galiojančią sutartimi, Europos parlamentas nedalyvauja priimant sprendimus susijusius su trečiuoju ramščiu, pavyzdžiui, bent, policijos bendradarbiavimas ir taip toliau. Ir dar vienas įdomus faktas susijęs su direktyva yra toks. Policijos bendradarbiavimas yra labai svarbi trečio ramščio dalis. Jeigu mes dabar kalbame apie domenų uh, laikymą, apie privačios mens duomenų e, rinkimą, kai įmonės renka tokius duomenis ir panaudoja juos privačiais tikslais, pavyzdžiui, e, rengdamas sąskaitas. Na ir įmonės pačios tarsi nusprendžia, kada tuos duomenis rinkti ir taip toliau. Visa tai vyko, įmonės taip elgėsi. remiantis direktyva 9546, tai buvo pirmasis ramstis. Na, o vėliau buvo iškeltas toks klausimas. Ar vyriausybės taip pat gali elgtis lygiai, gali elgtis lygiai taip pat, tarkim, kovodamos su terorizmu? Na ir buvo kreiptasi į Europos teisingumo teismą dėl duomenų apie keleivius saugojimą. Teismas pateikė tokį atsakymą. Jeigu oro bendrovės renka tokius duomenis apie keleivius, PNR, tai yra privatus duomenis apie keleivį, ir tokie duomenis yra renkami privačiais tikslais, pavyzdžiui, rengiant bileto rezervaciją, tai ne vien tik ES valstybės, bet ir kitos šalis saugumo tikslais gali tais duomenys naudotis ir tada šis klausimas tampa trečiojo ramščio dalimi. Taigi trečioji šalis tiesiog e, gali pasinaudoti tokiais duomenimis. Uh, Toks labai keistas teisingumo teismo sprendimas, na, bet jis yra primtas. Aš stengiuosi, kiek manoma, labiau užvilkinti laiką tam, kad jūs visi galvot, e, galėtumėte pagalvoti apie tai, ar norite pasisakyti ir ką norėtumėte pasakyti. Jeigu norinčių pasisakyti nėra, tai tuomet galime pereiti prie išvadų. Na, tos išvadas bus patiktos šiek tiek anksčiau, negu kad buvo planuota. Na ir suteiksiu žodį ponui Peltomakį. Labai gerai, kad jis jau yra atvykęs. Taip pat, ar yra ponas Veselskis salėje? Ne, jo dar nėra. Aš e, esu labai dėkingas už jūsų visų e, pasisakymus ir tikrai tikiuosi.